Buongiorno a tutti. Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradėkime mūsų darbus. Į mūsų posėdį atvyko komisarė Gigan Queen, atsakinga už tyrimus, inovacijas ir mokslą. Mes norėtume padėkoti komisariai, kad atvyko su mumis pasikalbėti pagal struktūrizuotą dialogą tarp Europos parlamento ir komisijos. Mūsų susitikimas truks vieną valandą. Visų pirma, suteiksime žodį komisarai, ji galės pasisakyti 15 minučių, po to e, suteiksime žodį koordinatoriams, e, kiekvienam bus suteikta po 3 minutės ir po to visiems kitiems norintiems. Taigi dabar ir norėčiau suteikti žodį komisariai. Mes e, šiek tiek e, vėluojame pradėti mūsų posėdį, norėdami, kad e, kuo daugiau susirinktų į šias diskusijas. Ir tikėkime, kad prie mūsų posėdžio prisijungs vėliau kolegos. Taigi dabar žodis komisariai. Thank you, President Sartori. Ačiū gerbiama pirmininkė Sartori, gerbiami parlamento nariai. Ačiū už tai, kad suteikėt galimybę susitikti su jumis šiandien tokio struktūrinio dialogo kontekste. Kaip visi žinote, Europos ekonominis atsigavimas ir ilgalaikis klėstėjimas priklauso nuo mūsų sugebėjimo kurti naujoves, e, naujas idėjas, paversti produktais, paslaugomis ir darbo vietom ir sukurti geresnius gyvenimus žmonėms Europoje. 2013 metais, kad įveiktum ekonomikos krizę, reikia e, e, užimtumo lygį ir produktivumą perkelti į naują lygį. Zėva. Gal galėtumėt užsidėti, gal galėtumėt e, palaukti, kol aš užsidėsiu ausinę, sako kažkas iš salės. No, no. Ma eh, c'è un collega in sala che dice che non... Yra kolega, eh, kuris sako, kad kilo problemų dėl vertimo. Todėl prašyčiau, kad kolegija galbūt galėtų persisti kitą vietą ir pasinaudoti kitomis ausinėmis, nes, nes kaip supratau, kiti kolegos su tomis pačiomis problemomis nesusiduria. That means um, <coughs> On... Tai reiškia, kad turime sutelti dėmesį mūsų ekonomos konkurencingumą ir suikurti atvirą ekonomiką pagrįstą e, naujomis ir e, novatoriškais verslininkais. Vadinasi, mes turime e, rasti naujų būdų, skatinti produktyvės investicijas ir galimybės gauti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad būtų sukurtas klėstėjimas. Taip pat tai reiškia, kad turime remti mokslinius tyrimus ir inovacijas ir e, turime sukurti tokį viešai sektorių, kuris e, randa būdų e, kurti naujoves e, viešuose pirkimuose. Inovacijų palanki įtaka ekonomikos augimui ir darbo vietoms yra pagrindinis faktorius nulemantis Europos sėkmę e, iki 2020 metų. Dabartinė krizė dar kartą parodė valstybės narės, kurios daugiau investavo į mokslinius tyrimus ir naujų kūrimą bei švietimą, ekonomik, pastaruosius ekonomikos sunkumus įveikė lengviau. Todėl mes ir sukūrėme horizontą 2020. Turime užtikrinti, kad Europa išliptų pasaulio e, pagrindinis e, e, žemynas verslo investicijoms, išlaikant Europos tarptautinės bendrovės, kurios investuotų į mūsų žemyną ir pritrauktų daugiau tiesioginių užsienio investicijų. Tam reikia ypatingos apsaugos ir viešų investicijų stiprinimo, e, ypač į mokslinius tyrimus ir naujovių kūrimą. Mes turime sukurti solidžias ilgalaikės perspektyvas investuotojams ir mokslininkams ir įtikinti juos, kad dabar investavimas į Europą yra teisingiausias pasirinkimas. Sukūrus gerą daugiametę finansų programą ir horizonto 2020 biudžetą duosime stiprų signalą Europos, e, apie Europos ryštą E, išlikti e, mokslinio tyrimų ir inovacijų viršūnėje. Tai jeigu mes to nepadarysime, prarasime investuotojų pasitikėjimą pasaulyje. Nepaisant to, kad vasario mėnesio ES valstybių ir vyriausybių vadovų susitartos sumos netitinka ES, ES komisijos pageidavimu, tada pasiektas politinis susitarimas gali būti svarbus katalizatorius ekonomikos saugumui ir darbo vietos kūrimui. Įkvepia tai, kad ES vadovų sustikimo išvados ypač išskyrė E, horizonto 2020 programos indėlį į Europos 2020 strategijos įgyvendinimą. E, išvadose yra pasakyta, išmanus e, ir visą apimantis ekonomikos augimas atitinka ES papildomos vertės kūrimą. Programos pagal šią, šį projektą E, turi potencialą prisidėti prie Europos 2020 strategijos įgyvendinimo. Nors išvadose nenumatyti konkretų skaičiai horizontui 2020, pagal sutartį numatoma, kad pastarė, ateinantiems septyneriems metams būtų skirta apie 70 milijardų eurų. E, tai prilyksta maždaug 25 procentams 25 procentais daugiau negu kad dabar yra siūloma pagal dabartinę daugiametę finansų programą. Tačiau vis tik tai tai yra maždaug 80 milijonų eurų mažiau negu pagėdavome Europos komisijoje ir maždaug 100 milijardų eurų mažiau negu pagėdavome Europos parlamento. Mes išanalizuosime Horizonto 2020 sąrangą. Bet pirmiausia, mes norime, kad Europos parlamento teisė e, būti išgirstam būtų gerbiama. E, Praėjusios savaitės Strasbūro e, sprendimas jau mums davė labai aišku signalą, kaip e, kartu su jumis mes galime sukurti bendrasias gairias ES 2014 metų metinio biudžeto suvaldymui. Vis tik tai mes turime suprasti, kad toks neiškumas nėra geras suinteresuotoms pusėms. Noriu aiškiai pasakyti, jeigu nebus biudžeto susitarimo, mes negalėsime e, paskelbti konkurso pasiūlymams 2014 metams. Kitaip tariant, E, tai reikštų nedelsiant 10 e, procentų viešųjų išlaidų sumažinimą moksliniams tyrimams ir naujovių kūrimui ES. Žinant ES mokslinių tyrimų finansavimo svarbą universitetams ir mokslinių tyrimų institutams visame žemynė, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai šokiruotų sistemą, nes Europos parlamento narius e, norėtume priversti apie tai pagalvoti. Aš žinau, kad tarp institucinės dėrybos yra labai svarbios ir aš dėkuoju poniai Sartoriu už tai. Per paskutinį trilogą kovo penktą dieną buvo pasiekta konkrečios pažangos daugeliu pagrindų programos straipsnių. Taip pat aš žinau, kad reikia daugiau padirbėti konkrečiais klausimais, tokiais kaip sinergijos su struktūriniais fondais, strateginės mokslinės tarybos, es, mažų ir vidutinių įmonių priemonė. E, E, greitasis kelias e, link inovacijų ir panašiai. E, šiandien norėčiau dar kartą pabrėžti, kad yra absoliučiai būtina E, pradėti taikyti realų supaprastinimą. Supaprastinimas yra numatytas horizonto 2020 struktūroje ir jos konkrečių tikslų turinyje. Taip pat yra apie supaprastinimą kalbama dalyvavimo ir paskirstimo taisyklėse. ES mokslinio tyrimų finansavimą supaprastinus ir padarius jį nuoseklesnį, horizontas 2020 taps lengviau prieinamas MVI ir e, atviras naujiems dalyviams. Tai pagerins e, dalymas, keitimas žiniomis e, inovacijoms ir politikos kūrimui. Vienodos taisyklės turėtų būti taikomos visose valstybėse narėse, tačiau yra būtina bent jau minimali lankstumo marža, kad būtų galima atsižvelgti į tam tikrų iniciatyvų konkrečius poreikius kad palengvintume administracinę naštą naudos gavėjams ir padarytume programą patrauklesnę, radikaliai suprast, supaprastinta e, kaštų kompensavimo e, metodika yra pasiūlyta. E, tai yra pagrysta apskaitos ir valdymo praktikos, kurią taiko įprastiniai naudos gavėjai plačių interpretavimų. Ir Europos komisija uh, E, siūlo, e, kad e, vienam projektui būtų taikomas viena, finans, vienas finansavimo tarifas ir viena netiesioginių kaštų fiksuota suma. Tai yra pagrindinis elementas supaprastinimo procese. Pavyzdžiui, 120 sistema yra panaudota įgyvendinant 7 pagrindų, mokslinio pagrindų programą. Šį pasiūlymą labai remia ir pramonė, kurios dalyvavimas Horizonte 2020 turi būti e, suaktyvintas, jeigu norime paskatinti inovacijas. Galiausiai yra aiškių įrodymų, kad naudos gavėjai e, būtų labai patenkinti su paprastinimu, būtų, jiems tektų mažesnė administracinė našta ir e, kompensuotini e, kaštai e, būtų gražinami aiškesnėmis juridinėmis sąlygomis. Apie tai buvo kalbama ir audito rūmų tais, nuomonėje apie dalyvavimo taisyklės. Aš žinau, kad uh, Trilogose dar tik tai prasideda diskusijos apie finansavimo modelius ir aš tikiuosi, kad į visus šios aspektus bus deramai atsižvelgta kitą mėnesį prasitęsinčiose dėrybose. Noriu patikinti, kad Europos komisija ir toliau e, ryštingai bendradarbiaus Europos parlamentu ir pirmininkaujančio Europos Sąjungai valstybė nare, kad būtų parengta dirba susitarimui per pirmąjį svarstymą, kad laiku būtų priimtas horizontos 2020 paketas. O dėl kitų iniciatyvų, aš mielai galiu Jums pranešti, kad mokslo tyrimų ir inovacijų iniciatyvos įtrauktos į komisijos darbų programą 2012 metas buvo įgyventos laiku su viena išimtimi, e, tai yra komunikatas E, inovacijų sąjungos būklė 2012 metais. E, šis komunikatas bus priimtas tik šią savaitę ir aš apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. ERA komunikatas ir komunikatas dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje buvo priimti Liepos ir rugsėjo mėnesį atitinkamai ir dabar jau, kaip ir numatyta, jie yra įgyveninti. Aš džiaugiuosi galėdama pranešti, kad yra pateikti teisėkuros pasiūlymai dėl viešųjų privačiųjų partnerysčių ir e, apie ką buvo pranešta Europos komisijos veiksmų programą 2013 metams. Ir mes tikimės, kad prieš Europos parlamento rinkimus jau bus galima pradėti juos įgyveninti. Abu šie sėdės aktų pasiūlymai turi bendrą tikslą. Partnerystė pagal Horizonto 2020 programą. Partnerystė, kuri sutelks Europos ir nacionalinio likmens E, viešuosius veikėjus pagal viešasis privačiasias partneristės ir viešuosius bei pramonės partnerius pagal e, viešasias privačiasias partneristės taip pat. Biudžeto pribojimų uh, E, kontekste yra būtina optimaliai išnaudoti turimus išteklius, e, atsverti investicijas ir sukurti kritinę masę sustiprintose partnerystėse. Santykiai tarp partnerių, kurie turi bendras perspektyvas, skirtingas perspektyvas, bet bendrus interesus, e, paskatins horizonto 2020 įtakingumą konkurencingumui pramonėje ir nes bus palengvintas naujų technologijų pritaikymas ir e, pateikimas rinkai pagrindiniuose sektoriuose, tokiuose kaip farmacijos sektorius, energetika, transportas, elektronika, aeronautika ir bio e, loginės e, pramonės šakos. Uh, Visą tai pagreitins ekonomikos atsigavimą ir sukurs novatoriškų sprendimų pagrindiniams visuomenėms iššūkiams. Aš norėčiau, kad nuosios partnerystės būtų labai e, toli siekiančios ir jos turi būti pradėtos įgyvendinti nuo pat horizonto 2020 gyvenimo pradžios. Todėl Europos komisijos tarnybos glūdžiai bendradarbiavimo su partneriais deda daug pastangų, kad jų parengimas būtų pagreitintas. Mes siekime įgyvendinti visą eilę pasiūlymų iki birželio pabaigos. Nuosios partnerystės be abejonės atsižvelgs į pamokas, kurias m, mm, išmokome e, iš jau dabar gyvendinamų partnerysčių. Atsižvelgsime į tarpinius vertinimus, suinteresuotų pusių rekomendacijas ir vykstančius poveikio vertinimus. ES busimųjų partnerysčių finansavime bus vadovaujamasi bendraisiais gero finansų valdymo, skaidrumo, atviro konkurencingumo ir e, E, tobulybės principais. E, viskas bus suderinta su horizontų 2020 dalyvavimo taisyklėmis ir lėšų paskirstimo taisyklėmis. E, veiklos poreikių specifika reikalaus, kad būtų numatyta visai eilė išlygų prie šių taisyklių, bet jos turės būti labai pagrystos ir taikomos minimaliai. Galiausiai E, inovacijų sąjungos būklės antroji ataskaita, kuri bus pristatyta šią savaitę, pristatys pagrindinius pasiekimus 2012 e, metais įgyvendant 34 integruotos inovacijų strategijos įsipareigojimus. Ačiū uždėmesi. Grazie a nome di tutti i colleghi alla visų kolegų vardu norėčiau padėkoti komisariai ir dabar galime pradėkite, pradėti mūsų diskusijas. Norėčiau suteikti žodį apie frakcijos vardu. Kole, kolegijai Del Castillo. Gerbiama komisarė, gerbiama pirmininkė praktiškai, praktiniais terminais šnekant, mes beveik baigiame savo teisėkuros kadenciją ir vienas iš klausimų, kurį šis komitetas turi baigti, yra e, horizontas 2020. Tai iš tiesų yra esminis dalykas, norint užtikrinti augimą, užimtumą ir konkurencingumą. Turiu pasakyti, kad ta situacija, kurioje dabar esame, e, krizė, kuri pasireiškia įvairiais būdais įvairiose valstybėse narėse, E, ir taip pat įtakoja ir mokslinių tyrimų institutus. Ir dabar mes e, matome didelę ateitį e, Ir tai bus esminis mechanizmas, horizontas 2020, 20, kuris padėtų įveikti biudžeto E, suvaržymus, su kuriais šiuo metu susiduria kai kurios valstybės narės. Reiktų pasakyti du svarbiausius dalykus, kurie mus labiausiai domina per dėrybas su taryba. Be abejo, mūsų biudžetas e, ganėtinai ribotas. Ir tikimės, kad šios dėrybos padės mums optimizuoti uh, rezultatus ir e, galutinės sumas. Tad mes tikime, kad šio parlamento pranešėjų atliktas vaidmuo bus e, ženklus. Mes norime atlikti aktyvų vaidmenį, kaip jau minėjau. norėtume koordinuoti savo veiksmus, e, pat, kai yra pateikiami komisijos pasiūlymai, nes mes turėtume vienodais būdais spręsti kylančius sunkumus. Na ir baigdama norėčiau pasakyti, kad žinome, jog bus mažiau 70 milijardų ir norime, kad parlamentas nustatytų e, savo prioritetus ir e, kad tie, tų 5 procentų skirtumas ženkliai neįtakotų mūsų veiklos ir ekonomikos. Tad klausimas, e, kada tiksliai žinosime, kokia bus ta tiksli suma? Ačiū. Ačiū žodis Terezai Madurel. Muchas gracias, presidenta, señora komisarija. Ante... Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Man labai džiugu, kad jūs čia šiandieną dalyvaujate ir mūsų frakcija e, pritarė faktiškai viskam, ką jūs e, dabar tik ką pasakėte. Ir e, tai Iš, iš tiesų labai svarbu, ką Jūs pasakėte dėl a, horizonto 2020-iesiems, 20, 2020 horizonto programos. Tai yra labai svarbu mūsų moksliniams tyrėjams. Labai džiugu, kad Dėrybos dėl 2020 horizonto programos e, stumėsi į priekį ir uh, tos svarbiausios sritys, e, dėl, kurios mums visiems yra svarbios, jau yra sudėrėtos, taip pat yra suojamas į priekį ir kitose srityse. Ir e, kovo 8 vyko, buvo e, tarptautinė moterų diena ir Norėčiau pasakyti, kad reiktų pasistumėti į priekį ir užtikrinant e, lygias galimybės skirtingų lyčių atstovams. Ir e, žinome, kad ta neligybė įtakoja konkurencingumą. Moteris turėtų e, turėti geresnės galimybės, jos turi turėti galimybę iškelti naujas idėjas ir taip prisidėti prie ekonomikos plėtros. E, taip Taip pat labai svarbu paminėti, kad reikia apskritai paremti inovacijų procesą Europoje. Taip pat jūs e, kalbėjote ir mano kolega e, jau kalbėjo apie tam tikrus aspektus, kurie mūsų frakcijoje sukelia um, pamastymų. Tai yra uh, E, finansinės e, perspektyvos e, biudžeto direktyva 1A punktas. Svarbu, kad tai būtų priderinta prie siekio paskatinti augimą ir konkurencingumą Europoje. Visi, kurie tiesiogiai dirbame su pagrindų programa ir tie kolegos. E, visi, kurie dirbame su to programa, turėsime dirbti su tuo minimaliu biudžetu, kurį pasiūlys komisija. Ir aš, kaip pranešėja apie 2020 e, metų horizonto reglamentą, turėčiau pasakyti, kad parlamentas turės sustiprinti uh, Mm, visą apimančius projektus, tuos projektus, kurie padės bendrai koordinuoti Europos mokslinių tyrimų technologijos programas. Taip pat kolegos keletą kartų kalbėjo apie tai, kaip veikia TTI. Ir norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl to. Esame susirūpinę dėl to, kad norime žinoti, kaip mes galime apsaugoti meistriškumą tarp e, mokslininkų Europoje, kaip e, padėti jiems e, pasinaudoti 2020 m. horizonto siūlomomis priemonėmis. Svarbu užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyvendama apskritai privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystė, PPP. Galbūt galėtume gauti konkrečios informacijos apie tai, kas jau buvo įgyvendinta. Ačiū. Madam Jordan, prego, per dvi minutį. Ačiū, ponė Jordan, dvi minutės. E, ačiū, gerbiama komisarė. Aš turiu porą e, klausimų komplektų. Pirmiausia, vienas, e, vieni klausimai yra susiję su meistriškumo e, skatinimu Europos Sąjungoje. Tai e, yra tarp Europos parlamento tikslų. Taip pat parama visai programai ir galimybių suteikimas toms valstybėms, kurios E, kurios negavo tinkamų lėšų. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie projekto biudžetą ir apie tai, e, e, kad parlamentas nori paskatinti projekto įgyvendinimą. Kaip Jūs ketinate padalinti tas lėšas? Ar bus skirta daugiau projektų ir mažiau lėšų jiems, ar bus mažiau projektų, tačiau jie turės daugiau lėšų? Norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai galvojate. Taip pat kalbame apie ryšį tarp mokslo ir technologijų ES. Mes e, turėtume e, tam skirti pilnavertį dėmesį visoje ES. Tie projektai, kurie bus remiami, e, yra 15 valstybių narių, todėl man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs užtikrinsite, kad bus pa, pa, panaudotas visas ES potencialas ir kad e, toliau bus keliamos atviros iniciatyvos. Ačiū. Dėkoju žodis Marijai Karvaju. Dėkoju pirmininkė Santori, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Aš norėčiau pasveikinti komisarę atvykus į mūsų komitetą. Norėčiau pakalbėti apie dėrybas dėl Horizontas 2020. E, buvo organizuotas e, e, pirmasis sutikimas ir du trišaliai dialogo sustikimai. Jų metu visos ES institucijos parodė pasiryžimą susitarti šiuo, šiuo klausimu. Buvo pasiekta pažanga, kaip pasakė komisarė Gigan Queen. E, paskutinis trišalis dialogas buvo itin naudingas, buvo pasiekta pažangos daugelio klausimų atžvilgių. Tačiau vis dar yra e, klausimų, kurie yra aptarinėjami. Komisarė, jūs įvardinote kelias temas, kurios yra labai aktualios ir kurios vis dar yra aptarinėjamos. Aš norėčiau papildyti šį sąrašą, kur ir e, klausimų, kuris yra labai svarbus Europos parlamentui. E, E, kolegė Jordan apie tai jau pakalbėjo. Tai yra, kad e, reikia išplėsti dalyvavimo galimybės. Aš esu pasire, pareš, parengusi pranešimą, kuriame ir kalbama apie, e, šią, apie šį klausimą ir kla, kalbama apie konkrečius veiksmus, kurie galėtų paskatinti platesnį dalyvavimą, pavyzdžiui, per paskatinimo priemonės ir panašiai. Kaip jūs e, žinote, e, šis klausimas yra itin mums aktualus Ir taip pat mes e, prašėme, kad netgi būtų numatytas biudžetas šiems veiksmams. Prašytumėm, kad jūs paremtumėte mūsų, paremtumėte mūsų prašymą. Ir kad to, na, tokios veiklos būtų įtrauktos į biudžetą ir kad toms veikloms būtų numatyta atskira biudžeto eilutė. Paskutinis mano komentaras yra susijęs su tuo, kad aš norėčiau paklausti jūsų. E, jūs paminėjote e, konkrečius skaičius susijusius su Horizontas 2020 programa. Aišku, mes norėtumėm ambicingesnių skaičių, atsižvelgiant į tarybos išvadas. Ten yra vienas sakinys, kuris kuri sako, kad Horizontas 2020 e, programa turėtų tikrai užtikrinti augimą lyginant su 2013 metų lygmeniu. Taigi, jeigu mes atsižvelgsime į septintąją pagrindų programą ir kitas programas, tai bent jau, man atrodo, e, toms visoms programoms turėtų būti skirta didesnė nei 70 milijardų suma. Taigi, kalbant apie Horizontas 2020 programą, pagėdautumėm labiau ambicingesnių skaičių ir tikėkime, kad jūs galėtumėt e, patvirtinti, kad galima skirti didesnės e, lėšas. Ačiū, dabar žodis kolegai Eller. Pirmiausia, norėčiau labai padėkoti už tai, kad jūs labai didelį spaudimą padarėte pradėjus dėrybas tam, kad apgintumėte parlamento bendrą nuomonę. Žinome, kad norime, iš, taip pat norime išreikšti komisariai paramą tiek politinę, tiek asmeninę, nes mes dabar esame labai svarba, išgyvename labai svarbų momentą istorijoje. Ir labai svarbu, kad ir taryba užtikrintų tinkamą tvarumą ir vystimasi. Vyksta techninės dėrybos ir mes sutinkame su tarybos nuomonė, kad reikia reikia e, pateikti visus reikiamus dokumentus e, e, konkursui, kad visi norintys dalyvauti konkursuose galėtų gauti reikiamą informaciją. Taip pat Jeigu yra nubrėžiama tam tikra raudona linija, tai labai svarbu, kad, kad E, liktų galimybė kreiptis į teismą. E, mes e, turime turėti žinių, ar bus galimybė įspręsti problemas pagal dabartinę sąrangą. Ir galbūt komisija ir taryba turės pateikti e, pagal esančias e, aplinkybės atitinkamą teisės aktą. Taigi Mes esame nusintę jums keletą raštiškų klausimų, jūs neatsakėte į juos. Turint omenyje, kad mes turime nemažai rimtų problemų, mes labai tikimės, kad iki tikrų dėrybų e, pradžios mes gausime tuos atsakymus. Kai mes kalbame apie horizontą, e, me, mums e, aktuolus klausimas yra A punktas, mums labai svarbu, kad tie punktai, kurie yra susiję su na, lėšų skir, skirimu, e, smarkiai yra e, nepaka, nepakankamai yra finansuojami. E, Protokolė jau buvo numatyta, kad tam tikrais atvejais galima būtų perimti iš horizonto programos lėšas ir investuoti į tam tikrus projektus Akivaizdu, kad kai kurie projektai yra nepakankamai finansuojami. Mes turime daugiau investuoti į e, mokslinių tyrimų programas. E, e, e Mes e, turime tam tikrų problemų e, pirmo, pirmojo ramšio projektuose. La parola Cukalas. Ačiū dabar žodis Cukalas. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisariai už tai, kad atvyko į šį sustikimą. Aš pats norėčiau pateikti keletą pastabų ir išduoti klausimų. Jūs pasisakydamas sakėte, kad mes turime dėti visas pastangas, kad ES taptų lyderę e, tyrimų ir mokslo srityje. Tačiau ar tikrai mes esame lyderiai, juk nebuvo atliktas jokio, joks tarptautinio lygmens tyrimas, kuris parodytų, kad mes tarptautinio tarptautiniu lygmeniu esame lyderiai šioje srityje. Taigi aš norėčiau, kad e, mes pasiaiškintume, kokia iš tiesų reali yra tyrimų ir mokslo situacija ES. Kolegė Jordan savo pasisakymo metu kalbėjo apie tai, kad reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas mokslo srityje. Strasburge E, mes, pavyzdžiui, e, turėjome galimybę susitikti su e, Izraelio prezidentu, kuris papasakojo mums apie savo svajonę. Tai yra, jis nori, kad mokslo ir tyrimo pasaulis, bendradarbiaudamas tarpusavyje, garantuotų Izraelio ir Palestinos taiką. Aš manau, kad na, ES galėtų pagalvoti apie tokią perspektyvą. Taigi, pagalvokime apie tai, e, kokios yra sąsajos tarp struktūrinių fondų e, ir keturių Horizontas 2020 programos ramščių. E, siekiant užtikrinti, kad lėšos nebūtų išvaistomos, o tikslingai e, panaudotos įgyvendinant ES politikas. E, tiek siekiant bendrųjų tikslų, tiek siekiant paskatinti meistriškumą, kas galėtų būti naudinga daugeliu valstybių narių. Aš norėčiau padėkoti komisariai, nes pirmą kartą jaučiu, kad jūs pripažįstate, kad nėra skirtumo tarp šiaurės ar pietų, tiesiog e, pripažįstate, kad egzistuojate e, skirtumas tarp valstybių narių, kurios e, sugebėjo pasiekti pažangos siekiant Lisabonos tikslų ir kurios tų tikslų nesugebėjo pasiekti. Jūs taip pat pripažįstate, kad kai kuriuose šalyse mokslas yra nepakankamai finansuojamas. E, tai džiugu, kad jūs visą tai pripažįstate. Ačiū Jums už tai. Ačiū dabar žodis e, Kukovič. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti komisarę. Norėčiau pritarti daugeliu jūsų išsakytų minčių. Jūs sakėte, kad reikalingas supaprastinimas. Tai yra labai svarbu. Ypač e, atsižvelgianti tai, kad E, mes norime e, į visą procesą siekiant mistriškumo E, įtraukti ir mažas ir vidutinės įmonės. Ir tam tikslai pasiekti supaprastinimas yra būtinas. Taip pat yra labai svarbu įsiaiškinti, kaip mes sugebėsime panaudoti ir tas žinias, kurios egzistuoja už ES ribų. Nes kol kas mes konkuruojame su kitomis šalimis, kurios yra už ES ribų, konkurencija vyksta ir tarp ES e, valstybių narių, tačiau e, konkuruodami su už ES šali, e, ribų esančiomis šalimis, tokiomis kaip e, Brazilija ar Kinija, ES yra daug e, silpnesnė. Taigi aš norėčiau paklausti komisijos, kaip e, komisija ketina išplėsti bendradarbiavimo tikslus, kurie galėtų leisti panaudoti tas žinias, mokslo žinias, kurios yra už ES ribų. Ačiū kolegai Glantė žodis. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Kommissarin. Ačiū pirmininkė, gerbiamą komisarę. Labai trumpai, daugelis kolegų jau sakė, e, kad mes, e, kalbant apie biudžetą ir finansinę perspektyvą, e, taryboje numatėme Erasmus ir daugelį kitų programų, kurios yra numatytos horizonte 2020. Yra skirta lėšų augimui Ir būtent todėl mums reikia skaičių 2013 metams. E, mums įdomu, kokie bus skaičiai 2013 metams. Ir galbūt e, jūs galėtumėte biudžeto 2013 e, metų biudžetus palyginti mums su finansinės perspektyvos, su, su 2020 metų horizonto skaičiais. Ačiū. Dziękuję bardzo. Ačiū kolega Ibner. Dėkoju pirmininkė už tai, kad organizavote šį susitikimą su komisare. Aš norėčiau atkreipti dėmesį kuris, į vieną dalyką, kuris buvo pražiūrėtas. Greitų laikų bus pradėtas renkti pranešimus dėl buvusių pramoninių zonų. Šis klausimas yra labai aktualus, nes jeigu, e, tarkim, viena zona E, tampa nebe pramoninė, ji tiesiog virsta na, gyvenam, gyvenamąją zoną. O kodėl ji negalėtų uh, panaudota moksliniams e, tyrimams arba kuriant, tarkim, žalį ekonomiką? Nes būtent tokiu būdu būtų galima geriau panaudoti uh, tyrimui uh, skirtas uh, lėšas. Ir um, Taip manau, kad būtų geriau, nes e, tikslinkiau būtų panaudotos lėšos, jeigu, pavyzdžiui, e, vietoj to, kad lauktumėme, e, kad pramonė subirėtų, panaudotumėm vėliau, tarkim, atsigavimui e, skirtas lėšas jau dabar moksliniams e, tyrimams, e, kurie galėtų būti atliekami toje teritorijoje. Tokiu būdu mes galėtumėm sukurti daug darbo vietų ir tikslingai skirtumėm lėšas į tas zonas, kurios kažkada buvo pramoninėmis. Nes na, tos zonos, kurios kažkada efektyviai dirbo ir buvo pramoninėmis turi būti restruktūrizuotos. Ir dėl tos priežasties aš siūlau e, atsižvelgti tokį dalyką. E, pavyzdžiui, E, jeigu vienoje e, zonoje buvo, tarkim, e, gaminamos cheminės priemonės, galbūt vietoj to, kad leistumėm įmonėms subankrutuoti, tose buvusiose įmonėse būtų galima atlikinėti mokslinius tyrimus su cheminėmis medžiagomis. Ačiū. Žodis poniai Ford. Ačiū komisarė, šiek tiek pavėlavau, bet pasveikinsiu su Švento Petriko diena. Na, turiu tris klausimus. Mes e, turime 25 procentų padidinimą vienodos, vienodame finansavime. Tai kaip, kaipgi atsitiko, kad 10 procentų sumažėjo tos lėšos, kurias gaus universitetai ir švietimo institucijos. E, man tikrai reikia paaiškinti tai kolegomis. Gal galite paprastų atsakymų į tai atsakyti. Antra, dėl supaprastinimo. Aišku, jeigu mes turėsime mažiau apskaitos taisyklių, tai mažiau taisyklių ir bus pažeidžiama. Todėl bus lengviau auditoriams pasirašyti tas sąskaitas, tačiau tai nebūtų nebūtinai pagerins išlaidų kokybę. Todėl manau, kad mes turime panalizuoti, ką turime menyje sakydami supaprasnimas. Mes turime taip pat pagerinti išlaidų kokybę. Yra daug organizacijų, kurios ne, norėtų remtis natūraliomis išlaidomis ir norėtų likti ties natūralių, natūralių išlaidų apskaitos metodu. E, taip pat E, kitas klausimas. Žinome, kad šitas komitetas per balsavimą sumažė, sumažino lėšų e, kiekį skirtą sveikatos sektoriui. Žinome, kad mūsų demografinė situacija labai smarkiai kinta ir todėl e, patiriame iššūkių, taip pat sumažiname lėšas maisto saugumui ir saugai. Tuo tarpu maisto grandinėje dėl to kyla labai didelių problemų. Taigi, 25 e, e, procentų padidinimas e, baigėsi tuo, kad 10 procentų buvo sumažintos visos išlaidos. Grazie. Ultimo intervento, la kolega Grostet. Ačiū dabar žodis kolegijai Grostet, o po to komisariai. Ačiū, aš norėčiau užduoti du trumpus klausimus. Komisarė, Dėl Horizontas 2020 e, programos. Ar jūs manote, kad ji yra pritaikyta mažų ir vidutinių įmonių poreikiams? Tai yra toks klausimas. Antras dalykas yra štai koks. Mes vis dar kalbame apie inovacijas, tačiau tuo pat metu ES susiduria su protų nutekėjimo problema. Taigi kaip mes turėtumėm kenti, e, kovoti su tokiu reiškiniu? Mes turime išsaugoti savo mokslininkus, atitinkamai atlyginti už jų darbą kad neatsirastų didžiulis skirtumas tarp to, ką mokslininkai gauna ES ir už jos ribų. Taigi norėčiau, kad į tai atsakytų komisarė. Ačiū kolegijai Grostet. E, išklausėme visus norinčius pasisakyti. Komisarė, matote, e, kad šis komitetas yra labai įsipareigojęs, e, tų dalykų atžvilgių iškuos yra atsakingas, taigi dabar norėčiau suteikti jums žodį, kad jūs atsakytumėte klausimus. Thank you, uh, President Sartre. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti už tai, kad pasisakėte, prisidėjote ir uh, labai dėkoju už didelę paramą, kurią išreiškė šis komitetas 2020 horizonto paketui. Taip pat jaučiu, kad yra labai didelė parama uh, horizonto 2020 biudžetui, kad mes galėtume gyvendinti visus programos aspektus, kuriuos pateikėme anksčiau. Kai kurie parlamentarai sakė, kad horizontas 2020 yra iš tikrųjų pagrindinė politika užtikrinanti augimą ir konkurencingumą. Tai yra pagrindinė priemonė, kurią turime įgyvendinti, kaip jūs sakėte. Uh, norėčiau ypatingai padėkoti už e, tą būdą, kuriuo e, šiuo metu vyksta trišalės dėrybos. Manau, kad diskusijos yra tinkamos ir tikiuosi, kad tos tarnybos, kurios trišalėse dėrybose atstovauja man, e, padėjo jums pateikdamos paaiškinimus susijusius su šiuo pasiūlymu ir kilusius per diskusijas. Dabar E, aš pasistengsiu atsakyti į daugumą jūsų klausimų. Jeigu nepavyks visus atsakyti, tai tada aš į likusius atsakysiu raštu. Taigi, pirmiausia, pradėsiu nuo klausimo susijusio su lyčių lygybė. Aišku, mūsų tikslas yra 50 procentų moterų dalyvaujančių eksperto ir konsultacinėse grupėse, taip pat vertinimo komisijose. Nuo to ir pradėsime. Lyčių lygybė turi būti tinkamai užtikrinta. Kai nagrinėjame mokslinių tyrimų temas, pavyzdžiui, sveikatos, aplinkosaugos srityse ir panašiai, Nuo pat pradžio aš e, tai įsikėliau savo tikslu. Ir 2010 e, m. sausio mėnesį šio komiteto keli nariai šitą klausimą irgi iškėlė. Mes e, su generaliniu direktoru direktoratu dirbame labai smarkiai, norėdami užtikrinti lyčių lygybę. Toliau, dėl dėl bendrųjų technologijų iniciatyvų, tai manau, kad e, mes visi pasiekėme ganėtinai neblogą rezultatą. E, toliau, kalbant apie e, klausimą, kurį iškėlė keli parlamentarai, kad procedūra turi būti atvira ir skaidri. Taip, mes pasimokėme iš septintosios pagrindų programos, kad turime daugiau e, harmonizuoti savo taisyklės, kad pramonės atstovai turi būti labiau įsipareigoję vykdyti e, šias iniciatyvas ir reikia daugiau atviros e, valdysenos. Tai yra pamokos, kurias mes išmokome. To paimkime vieną iš tokių iniciatyvų Clean Sky. Tai nėra uždaras klubas, tai joje dalyvauja apie 550 dalyvių daugiau nei tiek. Ir tai įrodo, kad e, tokia jungtinė technologinė iniciatyva yra atviri, atvira. Ir vyksta bendradarbiavimas, e, vyksta bendras tyrimas, kuriame dalyvauja daugiau kaip 50-50 e, dalyvių. Toliau, šioje pagrindų perspektyvoje yra kai kas naujo, tai yra 50 procentų yra naujų e, naudos gavėjų. Mes turime raginti, kad į programą įsijungtų naujų dalyvių. 40 procentų e, smulkaus ir vidutinio verslo yra pateikę pasiūlymus dėl Clean Sky iniciatyvos. Taip pat buvo iškelta kiti klausimai, pavyzdžiui, finansavimo modelis. Keli parlamentarai klausė apie tai, kaip mes, ar mes turime skaičius. Na, kaip žinote, skaičių nebuvo, nebuvo jie paminėti ministrų tarybos, vadovų tarybos e, išvadose. Na ir mes e, prašėme, kad tos išvados būtų paaiškintos. Mūsų skaičius visgi um, nusistovėjo maždaug ties plus minus 70 milijardų eurų. Ta skaičių reikės aptarti trišalėse dėrybose tarp parlamento ir tarybos. Ir akivaizdu, kad mums bus labai svarbu suvokti, ką e, reikš kiekvieno e, milijono milijardo nubraukimas e, horizonte 2020. Galime sakyti, 74-76 milijardai būtų minimali suma, kuri būtų reikalinga finansavimui, kad išlaikytume 2013 metų lėšų lygį. Jeigu panagrinėtume kiekvieną milijardą atskirai, galėčiau pateikti jums atskirus pavyzdžius, kad jūs suprastumėte, ką reikštų tos lėšos. Pavyzdžiui, tai gali reikšti, kad 4 tūkstančiai smulkaus ir vidutinio verslo įmonių negaus finansavimo e, inovacijoms. Arba kad 600 puikių mokslininkų ir jų komandų negaus e, lėšų, kad generuotų žinias, kurios reikalingos e, mūsų ateities klėstėjimų užtikrinti. Taip pat Marie Curie bendruomenės duš, E, negaus 2,5 tūkstančių. Stipendijų. E, tai yra tik tais e, nedideli pavyzdžiai, kaip gali įtakoti finansavimą tos sumažintos biudžeto lėšos. Taip pat žinome, kad mūsų pozicija dėl atviros prieigos prie leidinių yra labai griežta. Mes apie tai esame anksčiau kalbėję ir aš e, daugiau apie tai nekalbėsiu, tačiau mes e, tokio tikslo siekiame kaip ir visas pasaulis. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl to, ką ir aš minėjau savo įvadinėme žodyje, tai yra reikia užtikrinti, kad Europa būtų patraukli mokslininkams ir tyrėjams visame pasaulyje. Kaipgi mes įvertinsime tą savo patrauklumą? Manau, kad jeigu pasižiūrėtume į padarytas investicijas visame pasaulyje, Tai yra mūsų konkurentų investicijas, paimkime į Kiniją, Singapūrą, Pietų Koreją, Rusiją, e, na, visas tas valstybės, kurios yra tolimuosiuose rytuose. E, ir e, jos kaip ir Europa, nusprendė, e, išsiaiškino, kad e, at, ekonomikos ateitis priklauso nuo investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ir Europa, jeigu nori išlaikyti savo lyderiauti vaidmenį, taip pat turi investuoti. Mes turime pačius geriausius mokslininkus, mūsų moksliniai tyrimai yra fantastiški, tačiau mes nesėkmingai perkeliame visą tai į inovacijas, kurios galėtų sukurti augimą mūsų ekonomikoje. Ir būtent tai Tai turime labai aiškiai konstatuoti ir e, horizonte 2020 mes turime numatyti metodus tam įgyvendinti ir horizontas eina tą linkme. Žinome, kad e, tolimieji rytai su mumis konkuruoja šioje srityje. E, dabar dėl supaprastinimo 2010 metų e, sausį, kai pirmą kartą atėjau į šį parlamentą, e, pats svarbiausias klausimas, kurį iš jūsų išgirdau, kas buvo susijęs su e, pagrindų programa, buvo didžiulė administracinė nešta, fragmentiškumas ir E, didžiulis, administ, didžiulis administracinis darbas, kurį turi atlikti verslas, mokslininkai ir tyrėjai, e, pildydami vairias formas. Uh, Mes nuolat konsultavome su įvairiais suinteresuotais asmenimis. E, daugelis įmonių sakė, kad jie tiesiog e, pasitraukė iš pagrindų programos, nes viskas buvo per daug sudėtinga. Mokslininkai, universitetai pasakė lygiai tą patį. E, jie perėjo prie nacionalinio finansavimo. Ir dabar finansiškai, išgyvename finansiškai sunkius uh, laikus, todėl jie vėl nori dalyvauti pagrindų programoje, tačiau labai svarbu, kad mes ją supaprastintume. Žinome, kad kiekvienoje metinėje ataskaitoje auditų rūmai nuolat pasakydavo, kad uh, administracinė našta yra nepakank, ne, ne, netenkinanti mus per didelė, mes ją turime supaprastinti. Ir Jeigu horizontas 2020, tai, 2020 pasiektų bent vieną tikslą, tai yra radikalus administracinės naštos sumažinimas, tai manau, kad jau būtų daug pasiekta. Ir šis komitetas nuolat mane skatino įvesti e, vis daugiau supaprastinimo. Ir aš toliau tą darysiu. Aš labai dėkoju už tą paramą, kurią jūs visi man išsakėte. Uh, Aš e, matau, kad e, turiu baigti, aš nesuspėjau atsakyti visus klausimus, tačiau noriu Jums pat, užtikrinti, kad e, jeigu ne, neatsakiau į Jūsų klausimą čia, tai per ateinančias kelias dienas atsakysiu Jums raštu. Ačiū už uh, išsakytą paramą. Grazie, komisarė, palas. Ačiū komisariai, kad sudalyvavo susitikime, kad atsakė mūsų klausimus o mes po trijų minučių pradėsime balsavimą. Pasiruoškite, atsisveikinkite su komisare ir pradėsime balsavimus. subito le operazioni di voto, anche perché. Iš karto pereikime prie e, balsavimų. E, klausimų, dėl kurių balsuoti reikia, nėra daug. E, visų pirma, pasitiks, pasitikslinkime, ar veikia mūsų įranga, ar veikia mūsų balsavimo kortelės. Pasta, bene, te, prova tessera. Taigi, bandome. E, bandymas baigtas. E, visų pirma, norėčiau pateikti šiek tiek informacijos. 13 darbų tvarkės punktas. kuris yra susijęs su tarybos reglamentu dėl Europos mokslinio tyrimo infrastruktūros konsorciumo bendrijos teisinio pagrindo dalinio pakeitimo. Dėl šio klausimo mes balsuosime balandžio 24 dieną, nes na, dar turi būti organizuotas papildomas sustikimas tarp tarybos komisijos Europos parlamento, taigi e, dėl šio klausimo balsuosime vėliau. O dabar iš karto periname prie belet pranešimo. Kompromisas, kurį parengė EPP, SND, ALDE, Žalieji, ACR, GUE ir EFD. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Galutinės balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. PP 2 in più, uno lo richiede. EPP frakcijos narių balsuoja dviem per daug, vienu per daug. Bene, votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 51 balsavo, 45 už, 6 prieš. E, balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos. Balsavimas pradedamas. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 43 už, 5 prieš patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Sauna Sotė, tai, o va tiek tai mošė hoj. Prego, turmes. Pone Turmes, ponas Turmes, atsiprašau, aš pamiršau balsavimo kortelę, taigi aš balsavau prieš e, kompromisą. Nicht, nicht der beste Tag. Et arrive en retard. Ah. Voilà. Ah, ah, je l'ai déjà dit. Oui. Parfait. Allora andiamo. Puiku. Pereikime prie kolegos Reul pranešimo. Pirmasis pakeitimas nebeaktualus. Pirmasis A pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Kompromisas 1B. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Norite pasitikslinti? Gerai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Pirmasis B kompromisas. Balsavimas baigtas. 18 už 31 prieš atmesta. 2 susilaikė. Pereikime prie 78 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. NV1 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 81 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 82 pakeitimas. 3 dalis. Pirma dalis balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antra dalis. Dėl po pirmos dalies e, mes galime pereiti iš karto prie antrojo kompromiso. Taigi, periname prie antrojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pereikime prie 103 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 105 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 109 pakeitimas. Kas už? Vėlgi dvi dalis. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pereikime prie trečio kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 115 pakeitimas. E, su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 130 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Balsuojame dėl 130. Taigi, 130 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 119 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeiti, e, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, e, pritarta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 148 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. E, pakeitimas 324, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 448 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 478 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 154 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 134 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 157 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 159 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 158 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Norite pasitikslinti? Gerai, balsuojame dėl 158 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 22 už, 30 prieš, atmesta. 160 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. 162 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? 162 pakeitimas. Žvelgiu į pranešėją. Man atrodo, kad reikia e, balsuoti dėl 162 pakeitimo. Teisingai? Gerai, balsuojama dėl 162. Kas už, kas prieš? Susilaikė, atmesta. 164 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaikė, atmesta. 165 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 166 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Kompromisas 6, kas už. Atsiprašau, vis dėlto dar reikia balsuoti ir dėl 337 pakeitimo. Taigi, 337 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šeštasis e, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pereikime prie 173 pakeitimo, 173 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Perkime prie 176 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 191 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 194 e, pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta. 201 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta. 202 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 227 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 152 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Norite pasitikslinti dėl 152, prašome. Balsavimas baigtas. 45 už, 10 prieš patvirtinta. Regi 4. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. Perkime prie 222 e, pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 221 pirmasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 223 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas kompromisas, kas už. Norite pasitikslinti? Vienuoliktas kompromisas yra patvirtintas. Ar norite dar pasitikslinti? Vienuoliktas kompromisas e, patvirtintas, atsiprašau, aš suklydau. Taigi, dar kartą kartoju, 11 e, kompromisas priimtas, o dabar pereikime iki 12. Kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 243 e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 327 e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 14 pakeitim, e, kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 264 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 16 e, kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta e, pakeitimas 286, kas už kas prieš susilaikė pritarta. 305 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 287 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 303 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 151 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 17 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 306 e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 307 e, ir 308 balsuojame kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo atmesta, bet pasitikslinkime elektroniniu būdu. E, balsuojame kartu dėl 307 ir 308. Balsavimas baigtas. Ir tikrai 27 už, 26 prieš pritarta. Pritarta šiems dviems pakeitimams. 309 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 310 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Trišimtai dvidešimt penktas pakeitimas su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 330 ir 331 kartu balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tri... Norite pasitikslinti? Gerai. Taigi balsuojame dėl 330 ir 331. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 31 už, 24 prieš pritarta. 332 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikė. Vėl abejoju. Taigi pasitikslinkim elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 33 už, 25 prieš. Pritarta. 334 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Man atrodo pritarta. 334 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime dėl 334. Balsavimas baigtas. 28 už, 29 prieš, atmesta. Atmestas. 335 pakeitimas. Dvi dalis. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 329 pakeitimas. Norite pasitikslinti dėl antros dalies, prašome tikslinamės. 335 e, pakeitimas antra dalis, balsavimas baigtas. 33 už, 24 prieš patvirtinta. Pereikime prie 329 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, todėl, kad ne visi keliate rankas. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. 329. 329 pakeitimas. Tikslinamės dėl jo. Balsavimas yra baigtas. 33 už, 25 prieš, pritarta. Pereikime iš karto prie 19 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 369 pakeitimas, kas už. Prašome. E, kolega Butikofer. E, atsiprašau pirmininkę, tačiau ar jūs balsavote dėl 326 pakeitimo? Šis pakeitimas yra neaktualus, todėl kad 330, 331 pakeitimai buvo patvirtinti. Ir kadangi šie pakeitimai buvo patvirtinti, 326 pakeitimas tampa nebeaktualus. Taigi, 369 pakeitimas, kas už, kas prieš, pritarta. 300. 159. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 343 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 363 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 364 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 22 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 374 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta. 370 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 373 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta. 375 pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė pritarta, 23 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 373 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Norite pasitikslinti? Gerai. 376 e, pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. 22 e, už, 32 prieš atmesta. 383 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 392 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 395 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta e, pakeitimas. Norite pasitikslinti dėl 395. Gerai, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 32 už, 24 prieš patvirtinta. E, norėčiau, kad jūs man padėtumėte, aiškiai keldami rankas, nes tikrai darosi labai sunku. 396 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 21 už, 36 prieš, atmesta. 397 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pasitikslinkime dėl 397 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 29 už, 29 prieš, atmesta. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 408 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 409 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 26 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 220 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikslinkime dėl 220 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 24 už, 31 prieš atmestą. Balsuojame dėl 417 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 420 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 27 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 426 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 427 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pasitikslinkime. 427. Kiuza. Balsavimas baigtas. 30 už, 25 prieš, patvirtinta. 430 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 432 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 28 e, kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 29 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pereikime prie 499 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pereikime prie 502 pakeitimo. Kas už? 502. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 24 už, 31 prieš atmestą. Belet pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 479 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 481 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl 481 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 23 už, 31 prieš atmestą. Dabar balsuosime dėl kelių pakeitimų. 482, 483, 484, 485, kurie yra identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Pereikime prie 503 e, pakeitimo. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atrodo patvirtinta, tačiau pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 23 už, 32 prieš, atmesta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Penkioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šešioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dvidešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 20 12 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 18 e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 22, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 25, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 26 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 23-24 balsuojame kartu dėl jų, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 27 kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikslinkime. 27 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 31 už, 26 prieš. Patvirtinta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė ne. Pasitikslinkime. 32 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 29 už ir 29 prieš atmesta. 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 34 kas už? Kas prieš susilaikė pritarta. 35 kas už? Kas prieš susilaikė pritarta. 37 kas už? Kas prieš susilaikė pritarta. 39 kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 38 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 41 kas už, kas prieš, susilaikė, ats, atmesta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, nežinau. Pasitikslinkime. 42 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 27 už, 29 prieš, atmesta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 47. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 21. Pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 21. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 67. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 52. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 56 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime dėl 56. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 20 už, 29 prieš, Atmesta. Il, il, eravamo sul 53. 53. A favore. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 68. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 60. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 60 reikia patikrinti elektroniškai. Baigiame balsuoti. 24 už, 34 prieš atmestą, atsiprašom. Autorius 60 atmestas, 58 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tikriname 58, neaišku. Baigiame. 26 už, 30 prieš atmestą. 58 irgi atmestas. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 61, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 65, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 63. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Inta pirmas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Inta ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Inta šeštas, kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas už, prieš susilaikė priimta. Inta trylika, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau Envy komiteto 22 pakeitimas, kas už. Envy 22, kas už prieš susilaikę priimta. 33 už, prieš susilaikę priimta. Regi 11, kas už, prieš susilaikę. <clears throat> Regi 11. Pradedame balsuoti elektroniškai. Kiuza. Baigiame balsuoti. 31 už 24 prieš priimta. Tai buvo regi 11. Toliau regi 20. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. Tikriname regi 20. Nes atrodo, kad šiek tiek neaišku. Baigiame balsuoti. 26 už, 30 prieš atmesta. Regi 24. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Agri 10. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Agri 14. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Agri 18. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Agri 19. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Agri 20. Už? Prieš susilaikė. Susilaikė. Tikriname. Tikriname. Agri 20 neaišku. chiusa. Baigiame balsuoti. 29 už, 26 prieš. Priimta. Agri 22 už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 49 už, 7 prieš, 1 susilaikė. E, dokumentas priimtas, sveikinu pranešėją. Ačiū, toliau periname prie Žil Čičesterio pranešimo. Pronti per il voto? Rapporto Chichester Bene. Kompromis. Ar jau visi pasirengę balsuoti dėl Čičesterio pranešimo? Pirmas kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 65 pakeitimas. Dvi dalys. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisnis, kas už prieš susilaikė priimta. 76, kas už prieš susilaikė atmesta. 79, kas už prieš susilaikė atmesta. 80 už prieš susilaikę atmesta. 81, 83, kas už prieš susilaikę atmesta. 84 už prieš susilaikę atmesta. 85 už prieš susilaikę atmesta. 87, tiksliau 89, 9 kas už prieš susilaikę atmesta. 86 ir 90 kartu, kas už prieš susilaikę atmesta. Aštuntas kompromisnis už prieš susilaikę priimta. Toliau pasiekime 116 ir 16 pakeit, 60 kartu, kas už prieš susilaikė atmesta. Devintas kompromisnis, kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisnis, už prieš susilaikė priimta. 21 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 22. Kas už, prieš susilaikę priimta. 23. Už, prieš susilaikę priimta. 24. Už, prieš susilaikę priimta. 11. Kompromisas. Už, prieš susilaikę priimta. 162. Kas už, prieš susilaikę atmesta. Trečias kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antras kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. 38. Už, prieš susilaikė atmesta. 39-40 kartų, kas už, prieš susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 41 pakeitimas, dvi dalis. Pirma dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis. Pirmininkė atsiprašo. Periname prie kito pakeitimo, nes jis atkrenta. Ketvirtas pakeitimas dėl biudžeto. Kas už, prieš susilaikė priimta. 44. Kas už, prieš susilaikė priimta. susilaikė. Atsiprašau, pirmininkė, nemačiau jūsų rankų. 44 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Kiuza. Baigiame balsuoti. 15 už, 38 prieš atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 52. Kas už prieš susilaikė priimta. 7. Pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 5. Kompromisnis už prieš susilaikė priimta. 57. 57 pakeitimas. Aš jau jį pasiekiau. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 58. Už prieš susilaikę priimta. 59 už prieš susilaikę atmesta. 60 už prieš susilaikę priimta. Trečias už Atsiprašau, pirmininkė, pamiršau aštuntą pakeitimą, reikia balsuoti ir dėl aštunto. Kas už aštuntą? Prieš, susilaikė, priimta. Trečias dabar pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 63. Kas už, prieš. Dar kartą balsuojame dėl 63. Kas už, prieš, susilaikė, pri, atmesta. 9. Už, prieš, susilaikė, priimta. 64. Dvi dalis. Pirma dalis. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antra dalis už prieš susilaikę priimta. Galutinis balsavimas. Elektroniškai balsuojame kortelėmis. Votacione Kiuža. Baigiame balsuoti. Aš jau savo kortelę išėmiau, todėl viskas turėtų būti tvarkoj. Baigėme balsuoti 51 už, niekas nepasakė prieš, 6 susilaikė. Rezoliucija priimta, sveikinu pranešėją. Balsavimas dėl visos teisėkuros rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Bene. Puiku. Baigiame balsuoti. Aš jau savo kortelę išsėmiau, bet vis tiek vienu EPP nariu yra per daug. Dar vienu EPP balsuotojų per daug. Baigime balsuoti. 52 už, niekas nepasakė prieš, 6 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Puiku, todėl periname prie 16 punkto. Balsuosime dėl ponios Mišel Rivazy nuomonės. Ar jau visi esame pasirengę balsuoti? Ar visi galime balsuoti dėl Rivazy pranešimo? Aštuntas ir devintas pakeitimai kartu. Kas už? Prieš. Atmesta. Dešimtas. Kas už? Prieš. Atmesta. 55. Už. Prieš. Atmesta. 56. Už. Prieš. Atmesta. 57. Už. Prieš. Atmesta. 58 ir 59 kartu, kas už, prieš, atmesta.

11 už, prieš, priimta. 65 už, prieš, priimta. 66 už, prieš, priimta. 67 už, prieš, priimta. Šešiasdešimt aštuntas už, prieš, priimta. Keturioliktas už, prieš, priimta. Atmestas, prašau. Antras kompromisnis, kas už prieš e, priimta. 72 už prieš atmesta. 17 ir 73 kartu, kas už prieš atmesta. 74 už prieš atmesta. 75 už prieš atmesta. 77 už prieš atmesta. 76 už prieš atmesta. 78 už prieš atmesta. Trečias kompromisnis, kas už prieš atmesta. Tikriname trečią kompromisinį. Balsuojame. Ankor. Dar kartą balsuojame. Baigiame balsuoti. 21 už, 33 prieš atmestą. 80. 79. 79. Nes trečias kompromisas buvo atmestas, vadinasi, reikia balsuoti dėl 79 ir dėl 80. 79, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 80 už, prieš, sulaikė, atmesta. 81 už, prieš, susilaikė, priimta. 82 už, prieš susilaikė atmesta. 19 už prieš susilaikė priimta. 84 e, už prieš susilaikė atmesta. 18 už prieš susilaikė priimta. 85 už prieš susilaikė priimta. 87 už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis už prieš susilaikė atmesta. 88 toliau už prieš susilaikė atmesta. 89 už prieš susilaikė atmesta. 90 už prieš susilaikė atmesta Reikia patikrinti 90. Negalėjau suprasti, kaip jūs balsuoja. 90. Un PP. Ancora. Ancora. Vieno EPP per daug. Dar vienu per daug. E allora, eh, votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 27 už, 30 prieš. Atmesta. 91 už, prieš susilaikę atmesta. 92 už, prieš susilaikę atmesta. 93 už, prieš susilaikę atmesta. 94 už, prieš susilaikę atmesta. 95 už, prieš susilaikę atmesta atmesta, 96 už, prieš, susilaikė, atmesta, 97 už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 99 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Priimta, pirmininkas sako, priimta, sako pirmininkė, bet jeigu norit, galim patikrinti, 99. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Atmesta. Teisingai iškart pastebėjom. 96 irgi atkrito. Šimtasis už prieš susilaikę Atmesta. 101. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 102. Kas už, prieš, susilaikė, tikriname 102. Baigiame balsuoti. 27 už, 30 prieš, prieš atmesta. 103. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 104. Už, prieš, susilaikė, priimta. 105. Už, prieš, susilaikė, priimta. 106. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 107. Už, prieš, susilaikė, priimta. 20. Už, prieš susilaikė priimta. 108. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 109. Už, prieš susilaikė atmesta. 110. Už, prieš susilaikė atmesta. 112. Už, prieš susilaikė priimta. 113. Kas už, prieš susilaikė atmesta E, atmesta 114 už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite tikrinti? Dėl 113. Pranešėjas prašo, kad patikrintumėm, taigi tą ir darome. Balsuokime. Baigiame balsuoti. EPP vėlgi yra vienu žmogumi per daug balsuojančių tarpe. Baigiame balsuoti. 28 už, 26 prieš priimta. 113 priimtas. 114 jau balsavome. 21 už, prieš susilaikė priimta. 115 už, prieš susilaikė priimta Atmesta. Bet galime ir patikrinti dar kartą, jeigu norite. 115. Balsuojame. Šimtas penkioliktasis baigiame balsuoti tuo klausimu. 28 už, 27 prieš, priimta. 116 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. 116. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 33 už, 23 prieš. Priimta. 116 čia buvo. Toliau pereiname prie 117, 118 ir 119 kartų. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 120. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. 120 tikriname. Baigiame balsuoti. 48 už 9 prieš priimta. 121 ir 122 kartų kas už prieš susilaikė priimta. 22 kas už prieš susilaikė priimta. 123 kas už prieš susilaikė atmesta. 124 kas už prieš susilaikė priimta atmesta. 125 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 126 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 127 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 129 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 130 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 131 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už prieš susilaikę priimta, 132 už prieš susilaikę priimta, 163 už prieš susilaikę priimta, 164 už prieš susilaikę priimta. Atmestas, prašau. 165 už prieš susilaikę priimta. 26 už prieš susilaikė atmesta. 137 už prieš susilaikė priimta. 138 už prieš susilaikę priimta. 139 už prieš susilaikę atmesta. 140 už prieš susilaikę atmesta. Penktas kompromisnis, kas už prieš susilaikę atmesta. Tikrinkime penktąjį kompromisinį. Galima balsuoti. Balsavimas baigiamas. 22 už, 33 prieš atmesta. Toliau 141 pakeitimas. Kas už, prieš. 141. Tikrinkime. Tikrinkime. Baigiame balsuoti. 27 už, 28 prieš. Atmesta. Šimtas keturiasdešimt šeštas, kas už. Šimtas keturiasdešimt šeštas, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. Dvidešimt aštuntas. 28. Pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 142. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 143. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 144. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 145. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 28, 9 kas už prieš susilaikė atmesta, 27 už prieš susilaikė atmesta, 30 už prieš susilaikė atmesta, 147 už prieš susilaikė atmesta, 6 kompromisinis kas už prieš susilaikė priimta. 32 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 150 už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 7 kompromisnis už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinkė 7 kompromisinį. Balsuojame. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 27 kont... 29 už, 27 prieš. Priimta. Sveikinu. Pranešė, sveikinu autorių pakeitimą. Septintas kompromisinis priimtas. Vadinasi, periname prie 153. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Tikriname 153. Tikriname. Kiuza. Baigiame balsuoti. 31 už, 26 prieš. Priimta. 154. Kas už? Prieš. Susilaikė Atmesta. 155 už, prieš, sulaikė, atmesta. 156 už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 36 už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, Priimta. 158 už, prieš, susilaikė, priimta. 38. Atsiprašo pirmininkė, ką tik man pasakė, kad aš praleidau 157 pakeitimą. 157, taigi balsuojame. Ar matote savo sąraše? Aš pamiršau, atsiprašau, pirmininkė. Balsuokime dėl 157, tikiuosi visi radote, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Taigi dabar 38, 39, 40 ir 41 kartu. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 159 kas už, prieš susilaikė priimta, 160 kas už, 161, 161 kas už, prieš susilaikė priimta, 162 kas už, prieš susilaikė priimta, 163 kas už, prieš susilaikė priimta. 164 kas už, prieš susilaikė priimta, 165 kas už, prieš susilaikė priimta, 166 kas už, prieš susilaikė atmesta. Tikriname, 166 tikriname. Chiuso. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 27 už, 28 prieš atmesta. 167. Kas už prieš susilaikė priimta. 42. Kas už prieš susilaikė priimta. 43. Už prieš susilaikė priimta. Pirmas ir antras kartukas už prieš susilaikė atmesta. 43 non si vota perché era già incluso nella... Dėl 43 nereikia balsuoti, jis jau buvo pakete, todėl periname prie trečio, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 5 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 kas už prieš susilaikė priimta, 47 už prieš susilaikė priimta, 48 už prieš susilaikė priimta, 49 už prieš susilaikė priimta, 50 už prieš susilaikė priimta, 51, 52 tiksliau, 52 kas už prieš susilaikė priimta, 6 už prieš sulaikę atmesta. 53 už prieš susilaikę priimta. 54 už prieš susilaikę priimta. 7 už prieš susilaikę priimta. Galutinis balsavimas. Prašom, kažkas nori pasisakyti. Aš norėjau jūsų paprašyti, kad mano pavardė nebūtų įrašyta. Prieš galutinį balsavimą aš noriu paprašyti, kad mano pavardė nebūtų prirašyta prie pranešimo. Aš galiu e, sutikti su jūsų, turiu sutikti su jūsų prašymu kaip pirmininkė. Todėl aš kaip pirmininkė perimsiu šį pranešimą galutinis balsavimas. Pane Rivazė atsijėmė savo pavardę kaip pranešėja. Galutinis balsavimas. Baigėme balsuoti. 32 už, 23 prieš, vienas susilaikė priimta. Encore deux po' di pazienza perché abbiamo ancora vo tanti voti. Turime turėti kantrybės, nes dar a, e, turime ties kuo padirbėti šį rytą. Kitas pranešimas yra pon, ponios a, e, hos, Hall pranešimas. Jeigu esate pasirengę, galime a, e, pradėti balsavimą. Taigi 42 pakeitimas. Kas už? Prašom. Pirmininkė. Iš sekretoriato supratau, kad mes pirmiausia e, pa, paimsime kompromisinius pakeitimus, nes kitaip mums teks um, nubalsuoti dėl dalykų, kurie uh, po kompromisinių uh, balsavimų uh, atkris. Taigi visgi manau, kad pirmiausia reikia balsuoti dėl kompromisinių pasiūlymų. Ir galiu užtikrinti, kad būtent tai mums ir pasakė sekretoriatas. Allora, collega Hall, mi scusa perché... Pone Hall, labai atsiprašau. Aš to nežinojau. Tik ką pasikalbėjau su sek sekretoriatu ir išsiaiškinau. Nenorime uh, sudaryti precedento, tačiau jeigu kolegos nieko prieš, tai galėtume pereiti pirmiausia prie devintojo kompromiso. Ir paskui paimsime kitus. Ne, dar kartą atsiprašau. E, kompromisiniai pasiūlymai nuo vien, pirmojo iki devintojo. Jeigu jūs nieko prieš. Na, jeigu mes e, pasirinksime tokį kelią, tai mes ir turime pradėti nuo pirmojo kompromiso, balsuoti nuo pirmojo iki devintojo ir tik tais tada perėti prie kitų pakeitimų. E, gerai, tai jeigu kolegos sutinka, tai šiokia tokia naujovė, tačiau mes galime pirmiausia nubalsuoti nuo kompromisinių pasiūlymų nuo 1 iki 9 ir paskui žiūrėtume, kas atkrinta. Jeigu nieks neprieštaraujate, puiku, tai tada mes pradedame nuo pirmojo kompromisinio pasiūlymo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisinis pasiūlymas už, prieš susilaikė priimta. Trečiasis už, prieš susilaikė priimta priimta. 4 už prieš susilaikę priimta. 5 už prieš susilaikę priimta. 6 už prieš susilaikę priimta. 7 už prieš susilaikę priimta. 8 už prieš susilaikę priimta. Ir 9 už prieš susilaikę priimta. Gerai. surtout attentif de moi donner le, la juste liste de votes après. Bene, perfetto. Allora, bene, partiamo con il voto. Emendamento. Taigi, dabar periname prie 42 pakeitimo už, prieš susilaikę atmestą. 40 ir 41 balsuojame kartu už, prieš susilaikę priimtą. 43 e, už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 7 už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikriname balsavimą dėl 7 pakeitimo elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Atrodo, EPP vėl vienu per daug. Gerai, baigiame balsavimą. Už 22 prieš 34 atmesta. 44 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 50 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 49 už, prieš susilaikė priimta. 51 už, prieš susilaikė priimta. Patikrinsime 51 pakeitimą. Baigiame balsavimą. 29 už, 28 prieš, priimta. 52 už, prieš, susilaikė atmesta. Septyniasdešimt trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, pat, patikrinsime elektroniniu būdu. 73 pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Už 30 prieš 24 priimta. E, 79 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą, 80 už prieš susilaikę atmestą, 81 už, prieš susilaikę atmestą, 82 už, prieš susilaikę atmestą. 86 už, prieš susilaikę priimta, 90 už, prieš susilaikę priimta. 93 už, prieš susilaikę atmestą. 96 už, prieš, susilaikę, priimta. Patikrinsime 96 pakeitimą referentų. Baigiame balsavimą. Už 30 prieš 26 priimta. Šimtas dešimt minutėlę. 110 patikrinti už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 111 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 40 e, už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 14.15. E, už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau pirmasis ne, už prieš susilaikę. Mes patikrinsime dabar elektroniniu būdu. Pirmasis pakeitimas. Baigiam balsavimą. Už 26 prieš 31 atmesta. 16 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 17 už prieš susilaikę e, atmesta. 18 už, prieš susilaikę priimta. 19 už, prieš susilaikę atmesta. Antrasis už, prieš susilaikę priimta. 20 už, prieš susilaikę atmesta. 22 už, prieš susilaikę priimta. 23 už, prieš susilaikę atmesta. 24 už, prieš susilaikę, atmesta. 25 už, prieš susilaikę, atmesta. 27 už, prieš susilaikę, priimta. 29 už, pirmoji dalis už, prieš susilaikę, priimta. 30 už, prieš susilaikę, priimta. 5 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė atmesta. 39 už, prieš susilaikė atmesta. Dabar uh, elektroninis balsavimas, elektroninį balsavimą pradedame. Baigiame. Už 51, prieš 5 sveikiname pranešėją. Bene, prepariamoci al voto sulla relazione Piper. Perikime prie Piper pranešimo. Ar visi pasirengė balsuoti? Bene, tutti pronti? Prego. Panas Johnson prašo žodžio. Dėl 21 pakeitimo. Aš norėčiau, kad dėl jo reikėtų balsuoti atskirai, nes e, pirmasis e, kompromisas Jame kalbama apie 25 metų tikslus, o mano pakeitime kalbama apie 20 metų tikslus. Dėl tos priežasties norėčiau, kad dėl 21 pakeitimo būtų balsuojama atskirai. Toks yra mano prašymas. Pranešėjas. norėtume pasakyti, kad turime kompromisinį pasiūlymą, e, kad e, komisijos e, tikslas yra išdėstytas horizonte 2020 ir mes nenorime toliau jokių pakeitimų. Dvidešimt 120 gramų tikslas toliau bus e, taikomas. Allora, in base ai documenti preparati. Atsižvelgiant į tuos dokumentus, kuriuos gavau iš sekretariato, aš manau, reikėtų daryti štai kaip. Jeigu mes balsuosime dėl pirmojo kompromiso ir jeigu jis bus patvirtintas, tada 21, 22, 23 ir 24 pakeitimai taptų nebeaktualūs. Tai yra visi pakeitimai iki 30-ojo. Bent jau yra tokia situacija, remiantis tais dokumentais, kuriuos aš gavau. Pranešėjas sako tą patį, Taigi darbo tvarkos taisyklės yra tokios, o jeigu kolegos, kolega mano, kad mm, reikia daryti kitaip, tai dėja atsižvelgiant į tuos dokumentus, kuriuos aš gavau iš sekretoriato, jeigu pirmasis kompromisas bus patvirtintas, tai visi pakeitimai nuo 21 iki 30 būtų nebeaktualūs, nes e, jie tiesiog yra įtraukti kaip ir į pirmąjį kompromisą. Turmes prašome. Yra dvi datos kurios yra numatytos. Taigi gal tiesiog balsuokime dėl jų, jeigu jos bus patvirtintos, bus patvirtintos, jeigu ne, tai ne. Pradėkime nuo pirmojo kompromiso. Balsuokime už jį ir žiūrėkime, kas bus toliau. Taigi pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Todėl, man atrodo, kad visi kiti pakeitimai yra nebeaktualūs. E, yra pateiktas prašymas atskirai balsuoti dėl vieno pakeitimo Ir jeigu toks na, pakeitimas yra pateiktas, turim, turi spręsti visas komitetas, nes man atrodo, kad e, reikia tiesiog pereiti prie 30 pakeitimo. Jeigu pasisakyti nors nėra, tad balsuojam dėl 30 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 33 pakeitimas. Ne. 31 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 39. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 40. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 38. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Patikrinkime. Penktasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. 40 už, 14 prieš patvirtinta. 50 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 51 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 52. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 7 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 8 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 9 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 10 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 11 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antras pakeitimas, kas už, antrasis pakeitimas. Jį pateikė pranešėjas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, atmesta. Septynioliktas, kas už, kas prieš atmesta. 18. Kas už, kas prieš. Pritarta. 19. Kas už, kas prieš. Atmesta. 20. Kas už, prieš. Atmesta. Galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Bene, voto finale. Balsavimas baigtas. Matau, kad mažai yra balsavusių. Ir visi balsavote, visi balsavo, balsavimas baigtas. 36 už, 12 prieš, 1 susilaikė, patvirtintas sveikiname pranešėją. Nous avons terminé. Non, on, a, on les votes sont finis, maintenant on a les rapports. Oui, ma le voto settanta. Sì, beh. Bene, la sessione di voto è finita. Balsavimas yra baigtas. Po penkių minučių perėsime prie kolegos Čičesterio e, pranešimo. Subito. Kurie nori palikti posėdžių salę, turi padaryti tai dabar. Bene. Purtroppo. Gerbiami kolegos. Deja, mūsų e, balsavimas šiek tiek užtruko. Siūlau pereiti iš karto prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pono Čičesterio pranešimas. E, inovacijos vardant tvaraus augimo bioekonomika Europai. Prašome. E, liko mums pusvalandis e, šioms diskusijoms, taigi aš norėčiau suteikti žodį kolegai Čičisteriui. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Na, turbūt reikia palaukti, kol visi išeis ir tada aš galėsiu ramiau uh, išdėstyti savo nuomonę pristatyti savo pranešimą. Taigi labai dėkoju tiems, kurie čia dar pasilikote. Uh, Šita e, nuomonė yra apie pranešimą, kurį rengia kolegos aplinkosaugos komitete. Ir e, pirmiausia, e, turiu iškelti klausimą, ką aplinkosaugos komitetas gali padaryti, kaip jisai susijęs su kokia nors ekonomikos rušimi. Tačiau visgi tai yra bioekonomikos rušis. Ir taigi aš parengiau nuomonę iš pramonės komiteto perspektyvos ir e, noriu nurodyti tam tikras sritis, kur, man atrodo, mes galėtume e, e, neblogai prisidėti prie bendro pranešimo, nurodydami tas sritis, kur bioekonomika galėtų smarkiai prisidėti prie darbo vietų kūrimo, prie apskritai ekonomikos augimo. Taigi, mano pirmoji konstatuojamoji dalis yra, čia yra esminė, tai yra mes prašome, kad bioekonomika būtų pripažinta kaip labai svarbus sektorius vidaus rinkoje. Ir e, kitas dalykas, kurį aš e, noriu pabrėžti, tai yra šeštoji pastraipa, kurią raginame pramonę, biopramonę e, atlikti savo vaidmenį, kuriant bioekonomiką, nes be jų ir be smulkaus ir vidinio verslo, be inovacijų nelabai kur pasistumėsime. Be to, viskas, man atrodo, ten toliau labai tiesmukiškai išdėstyta ir mano rekomendacijos komitetų yra labai aiškios. Ačiū. E, norėčiau suteikti žodį kolegai Prodi iš socialistų frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė. E, tai yra labai svarbus dokumentas. Bioekonomikos sektorius turi e, labai įdomių perspektyvų. Todėl tikrai e, reikėtų kuo geriau panaudoti biomasių teikiamą naudą. Tai galėtų būti žalivinė medžiaga. E, kuri galėtų, pavyzdžiui, vėliau patei, e, pakeisti dabartinius e, iškastinius išteklius ir jų naudojimą kūrai gaminti. Taigi aš norėčiau, kad būtų pagalvota apie tai, kaip biomasės panaudojimas galėtų būti naudingas mūsų piliečių energetiniams poreikiams patenkinti. Taip pat galbūt reikėtų įtvirtinti E, tokį principą, kad e, e, žemės panaudojimas visų pirma turėtų būti skirtas maisto produktams gaminti ir kultūrams auginti. O žemės panaudojimas kitiems tikslams priklausytų nuo tam tikrų reikalavimų. Yra labai daug e, įvairių e, biomasės e, šaltinių, kurie tikrai gali būti labai įdomus ir kurie kol kas nėra pakankamai panaudojami. Taigi aš manau, kad mūsų komitetas galėtų būti ryš, ryštingesnis galvojant apie tai, kad pavyzdžiui, e, kaip būtų galima panaudoti miškininkystės atliekas, e, kurios galėtų būti panaudotos e, biomasiai gaminti. Taip pat norėčiau paminėti ir kitą biomasės kategoriją, kuri taip pat galėtų būti gauta iš tų teritorijų, kurios dabar yra užterštos. Taigi tos e, teritorijos e, galėtų būti išvalytos ir vėliau panaudotos maisto produkt, e, produktams gaminti. Palaipsniui valant šias teritorijas būtų galima auginti kultūras, iš kurių buvo, yra gaunama biomasė. Tokiu būdu būtų galima įspręsti užterštų teritorijų e, problemą. E, laikui bėgant tokios teritorijos galėtų būti panaudotos maisto produktams e, gaminti. Ir galiausiai tokioms žemėms bus, būtų sugražintos jų ankstesnės charakteristikos, leidžiančios aprūpinti žmonės maisto produktais. Šiuo atžvilgiu nereikėtų pamiršti ir inovacijų e, šioje srityje. E, pavyzdžiui, biomasės e, apdorojimas yra labai efektyvus dalykas, o biomasė gali pakeisti esamą kūrą. Taigi tokia iniciatyva yra labai įdomi ir mums svarbi. Ačiū kolegai Prodi. Dabar žodis kolegai Kramer. Ja, dank. Ich glaube... Labai ačiū. Aš manau, kad e, jūs pateikėte tokią e, nuomonę, kuri iš tikrųjų labai atitinka šios temos aktualumą. Manau, kad bioekonomika yra mums neišnaudota galimybė, mes turime daug e, galimybių, kurias turime dar išnaudoti. Ir E, Europa turi turėti kitą e, didelę e, strategiją šioje srityje. Žinome, kad pastaraisiais metais buvo labai daug politinių naujų strategijų, kurios būtent siekia šito mūsų norimo tikslo ir turi būti priimti atitinkami teisės aktai, kurie gali gyvendinti šitas bio, biologi, biostra, biostrategiją ir ekostrategiją. E, tačiau žinome, kad e, yra ganėtinai ne, visa, ne visada etiška e, konkurencija tarp žemės, tarp žemės panaudojimo tiek biotech, biokultūroms ir maisto kultūroms. Ir mum, todėl aš manau, kad mes turime šitą temą nagrinėti taip, kad e, traktuotume ją kaip vieną iš daugelio galimybių įspręsti problemas. E, mes turime galimybės pakeisti iškastinį kūrą gamtiniais ištekliais. Ir e, nežinau, ar tai gali turėti įtakos visai ekonomikai, abejoju tuo. Mums reikia didelio masto finansavimo ir turime nukreipti ir lėšas į mokslinius tyrimus ir galiausiai manau, kad mes turėtume nesistengti kištis į rinkos jėgų funkcionavimą. Susidaromas įspūdis, kad aplinkosaugos komitetas rengia svarbę nuomonę Todėl labai svarbu, kad pramonės komitetas e, stebėtų šitą procesą. E, sakoma, kad tai yra neišnaudota galimybė, tačiau e, kartais tai virsta panacėja, kad galim, manoma, kad galima įspręsti visas problemas pasitelkus ekologišką ekonomiką. Na, bendrai paėmus, manau, kad jau pats parengtas dokumentas yra savaime pakankamas. Ačiū komisijos atstovai žodis. Grazie, signor Presidente. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Man iš tiesų labai malonu e, dalyvauti šiame posėdėje ir e, įnešti mūsų indėlį į e, šias diskusijas ir strategiją. Visų pirma, turiu pasakyti, kad bioekonomika tai nėra e, sektorius e, at, pats savaime, tačiau apriepia labai daug e, sričių, įskaitant ir žemės ūkį, ir miškininkystę, ir kitus sektorius, kuriuose yra naudojami gamtiniai ištekliai. Šiandieną mes aptarėme štai kokį klausimą. E, kaip mes turėtumėm padidinti mūsų konkurencingumą, tačiau tuo pat metu e, užtikrinant tvarų augimą. E, ši idėja buvo ne vieną kartą pakartota. Taip pat labai svarbu atsižvelgti į bioekonomiką ir nepamiršti į technologinio augimo. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie e, tai, kad labai sunku suderinti kai kurius klausimus. E, antros kartos ar trečios kartos e, biokūras, kaip pasakė ponas Prodi, turėtų būti vystomi siekiant visų pirma E, eliminuoti tą e, konfliktą e, dėl žemės panaudojimo maistiniam ir nemaistiniam tiksluams. Taip pat yra ir kitų būdų, kaip mes galėtume įgyvendinti mūsų siekiamus tikslus. Pavyzdžiui, įgyvendinant žaliosios ekonomikos idėją. Taip pat turiu pasakyti, kad nacionaliniais lygmenimis yra imtasi labai svarbių iniciatyvų, kurios patvirtina, kad na, egzistuoja jau strategijos, kurių pagrindų valstybės narės ir atskiri regionai e, siekia to e, pažangaus specializavimuose. E, tai yra kai kuriuose regionuose gamtinius išteklius galima panaudoti geriau nei kituose. Ačiū dabar žodis e, pranešėjai Čičisteriui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegoms ir komisijai už indėlį, už pasisakymus. Aš e, esu ir labai linkęs pakomentuoti naftos chemijos e, pramonės klausimus, nes manyje glūdi geografas, geologas ir kitoks panašus išsilavinimas. Ir man atrodo, kad nafta, dujos e, iš pradžių irgi buvo traktuojamos kaip bio erdvės dalis. Vėliau e, tas medžiagos virto šiandien mūsų naudojimų kūrų. Bet aš visiškai sutinku su ponu Prodi. Reikia neapsiriboti tik iškasamojo kūro e, šaltiniais, e, kaip e, chemijos pramonės žaliavomis Mes turime plėtoti technologijas, e, pasitelgdami e, ekologiškas tvarias gamybos sistemas. Sureaguojant į jo antrą pastebėjimą apie poreikį atskirti maisto gamybą ir e, žemės panaudojimą kitos rušies bioekonominiai veiklai, ar tai būtų biomasė ar kas kitas. Manau, kad čia reikia tiesiog blaivių protų vadovautis. Ir suprasti, kad e, žemė, kuri negali būti naudojama maisto produktų auginimui, galėtų būti panaudota kitokių e, gaminių auginimui. Man atrodo, tai būtų visai logiška. Tikiuosi, kad e, neįsivelsime į kitų teisės aktų klampynę čia, kurioje būtų nagrinėjami žemės panaudojimo galimybės ir panašiai. Kaip bebūtų, kolegos, dėkoju už pakeitimus, dėkoju ponui Krameriui už malonų pasisakymą ir tai įvertina mūsų iki šiol nuveiktus darbus ir dėkoju Europos komisijai, kad buvo apibriešta, ko mes siekime. Naudinga yra e, prisiminti, kad iš, tiesės, iš esmės mes norime išlaikyti savo konkurencingumą ir išnaudoti visas įmanomas e, galimybės e, kurti darbo vietas, e, naujas technologijas plėtoti ir panašiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Grazie. Ačiū kolegai Čičesteriui. Norėčiau priminti, kad e, pakeitimus galite teikti iki 25 kovo dienos 12 valandos. E, norėčiau kolegoms priminti, kad koordinatorių posėdžio metu mes e, priėmėm sprendimą organizuoti klausimus dėl e, pramonės strategijos, e, siekiant ją apsaugoti. Ir šis klausimas bus organizuotas greitų laikų. Norėčiau priminti, kad komiteto posėdis turėtų įvykti ne 17 kovo, e, atsiprašau, spalio dieną, bet 14 e, spalio dieną. Toks yra pakeitimas. Tuo pat metu mes priemėm sprendimą, kad e, dėl ENTE komitete pristatytos studijos E, ji taip pat turėtų būti pristatyta ir mūsų e, komitete dėl įmonių. Tuo pat metu e, mes turėtumėm imtis dviejų teisėkuros pasiūlymų, tiksliau ir dar trijų neteisėkuros pasiūlymų. Vienas būtų susijęs su telekomu, kitas su skaitmeninė Europa. Taip pat E, kitas e, būtų susijęs su produktų sauga. Taigi tiek būtų informacijos. E, po pietų įtre komitetas prasi, pradės posėdžiauti pusę keturių, dalyvaujant komisarai Krius. Ačiū už darbą, pasimatysime po pietų.